Tęsėme posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolas ir patvirtinti teisės aktams išdalinti, ar yra prieštaravimų. Prieštaravimų nematau, taigi laikome protokolus patvirtintais.